Mesdames et messieurs, bonjour, la séance est ouverte. Labas rytas, ponios ir ponai. Pradėsime posėdį. Norėčiau pradėti nuo keletos pranešimų. Pirmasis yra apie tai, kad ponia Karolin Lukas mums raštu pranešė apie tai, kad baigėsi jos įgaliojimai šiame mandate, nes jį išrinkta į bendruomenių rūmus pagal 7 straipsnio antrąją dalį, kuris reglamentuoja Europos parlamento narių rinkimus, mes patvirtiname, kad nuo gegužės 18 dienos atsilaisvino jos, die, jos vieta. Taip pat ponas Makvilinas Kotas nuo tos pačios dienos yra e, liberaldemokratų frakcijos narys. Dabar bendrosios diskusijos. Taipomasis biudžetas numeris 1 2011 skirtinis parlamentas, o po to bus antrasis ponios Trupel pranešimas. Suteiksiu žodį ponui Mankai, jis yra pranešėjas. Keturias minutės. Ďakujem, vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai daug procedūrų tapo labiau tiesiog.